eilučių. Šią savaitę pagal 74 straipsnį mūsų darbo tvarkos kartu su tarybos pirmininku aš pasirašysiu devynis teisės aktus, kurie buvo priimti pagal įprastinę teisėkuros procedūrą. Šių teisės aktų pavadinimai bus paskelbti įprastinė tvarka šio posėdžio protokoluose. Kolega Dijas Demera, jūs kažką norėjot pasakyti. Prašau señor presidente gracias por su tolerancia. Pone pirmininkė, dėkoju už jūsų kantrybę. Norėčiau labai trumpai paminėti